tas ir dalyvaus mūsų darbe. Antras pranešimas. Pirmininkas gavo prašymus iš EPP ir socialdemokratų pakeisti paskirimus į komitetus, kadangi negauta jokių pastabų, tai nominacijos yra.